dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, ponios ir ponai, 30 sekundžių aš norėčiau. Norėčiau, kad pirmininkui Tajani būtų pasakyta, kad mūsų institucija turi pasmerkti vakar išsakytus porvino, pono Korvin Mikę pareiškimus. Negalime leisti tokių gėdingų pasisakymų, nes jie pažeidžia pagrindinius principus, tokius kaip lyčių lygybė, tai yra vienas iš ES pamatinių principų. Tokių pareiškimų negalime toleruoti šiame e, Europos parlamente. Mano nuomonė, turime įvesti nuobaudą Norėčiau paprašyti pirmininko Tajanį imtis būtinų veiksmų. Socialistų vardu norėčiau išreikšti tvirčiausią šių pareiškimų pasmerkimą. Ir norėtumėm išreikšti e, parama moterų ir vyrų lygybei, visų lyčių lygybei. Ir labai aiškiai turime pasakyti, kad niekad nežengsime žingsnio atgal, visuomet remsime uh,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 Aš kalbu, norėdamas paprašyti atidėti e, balsavimą dėl ponios Marin e, Le Pen imuniteto iki po rinkimų. Jeigu e, mes tai padarysime, jie dar šimtą tūkstantį papildomų veiksmų e, surinks, balsų surinks. Ir e, ji e, pristatys save kaip auką Europos veiksmų. O e, jeigu ji pateks į kalėjimą, tai tada tikrai, kad bus išrinkta. Todėl Aš galiu tik pasakyti, kad mes dabar kišamės į Prancūzijos rinkimų procesą. Kyrie Korvin Mikė įpėsėta, ότι θα είχατε κάτι να πείτε για όσα ανέφερα. Pone Korvin Mikė, aš galvojau, kad jūs pakomentuosi tai, ką ponas Pitela pasakė, bet jūs unikaliai pasisakėte. O kalbant dėl darbo tvarkos taisyklių ir jūsų paminėto darbo tvarkos klausimo, pagal uh, 180 taisyklės pirmą dalį dėl berkurio Europos parlamento nario imuniteto panaikinimo. Vardinio balsavimo nebus, balsuosime tik rankų pakelimu. Taip pat dėl darbo tvarkos pasakyti nori ponas Wolf. Thank, thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl 180 straipsnio e, pirmos dalies ir 49 taisyklės susijusios su teisės reikalų komitetu. Aleks Adameskų atvejį noriu paminėti, tai yra netidėliotinas skubus atvejis. Vokietijos pilietis, jis gyvena Londone ir susiduria su politiniu e, Europos arešto orderiu, kurį išdavė Rumunijos vyriausybė ir Rumunijos policija. Pono Adameskų tėvas jau buvo areštuotas e, iškėlus tos pat kaltinimus kaip jam dabar. Jo tėvas mirė kalėjime. Dabar jo žmonai e, grėsia e, iškrausimas e, iš Junktinės karalystės, Čia matome, kaip Europos arešto orderis yra naudojamas ES valstybės narės politiniams sumetimams. Ir aš norėčiau, kad šis klausimas būtų keliamas aukščiausių lygių - pirmininko lygių ir komiteto lygių pagal mano paminėtasias taisyklės. Ačiū. Prieš perinant prie balsavimo, norėčiau pasveikinti poną Habib Almalkį. Jis yra Maroko karalystės atstovų rūmų vadovas, atvykęs čia kartu su delegacija, jie sėdi svečių galerijoje, noriu jį kartu su delegacija pasveikinti mūsų tarpę. Jie lankosi Europos parlamente su darbiniu vizitu, nuo vakar jau čia E, lankosi. Mums tai nepaprastai didelė garbė ir šiltai jūs sveikinu balsavimo metu. Pirmasis pranešimas, dėl kurio šiandien balsuosime, yra Ferrara pranešimas dėl Marine Le Pen imuniteto panaikinimo. Ponas Korvin Mikė ką tik iškėlė pasiūlymą šį balsavimą atidėti.